žodį perdodu ponui Lang, e, pranešėjai šiuo klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos pirmininkė. Prekybos komitete vienas parlamentaras sakė, kad e, ICS ist umstritten aus vielen Gründen. Weil pasakė, kad apskrit tai, kalbant apie šitą e, susitarimą. Weil demokratische Entscheidungen angegriffen werden und und und. Es gibt viele kritische Gesichtspunkte. Kad šitas susitarimas vertas įvairios kritikos. Kritikos dėl skaidrumo. Procedūros buvo neskaidrios darybos vyko už uždarų durų ir todėl nestebina, kad skeptiškas požiūris stiprėja. Europos parlamentas diskusijų metu dėl TTIP pasiūlė įvairiausių reformų. Tas pasakytina ir apie naujas sutartis. Ir žinoma, reikia grįžti ir prie senųjų sutarčių, kadangi yra ISDS nuostatų, kurias ES priemi, tačiau valstybės narės jas įgyvenina neskaidriai. Yra įvairiausių prieštarų. Tačiau kita vertus taryba, jūsų nariai reikalauja skaidrumą visose srityse, ypač sudarant tarptautinės prekybos sutartis, Tačiau, kai kalbama apie dvišalius investicinius susitarimus, tiesiog taryba tyli. O ES ir valstybės narėms tai yra labai svarbus aspektas, kadangi valstybės narės yra tiesiog pasaulio čempionai sudarydami tokias dvišalės sutartis. Jungtinėse tautose E, Mauricijus pasiūlė e, deklaraciją, pagal kurią reikėtų užtikrinti daugiau skaidrumo energetikos hartijos kūrimo procesuose. Tai yra vienintelėje sutartyje, kurioje nuo 94 metų ES yra pasirašusi Ir jeigu valstybės narės pasirašytų taip pat šitą sutartį, tada jos pasirūpintų skaidrumu. Taryboje kol kas neaišku, kas yra už ką atsakingas, tačiau aš nesuprantu to nesusigaudimo, tiesiog man įrankos, kadangi dėl tokių ginčių, dėl įgaliojimų ir blokuojamas ES parašas ir valstybių narių parašai ir į išorę siunčiama žinia, kad ES apskritai nėra susidomėjusi skaidrumu, o tai prieštarauja mūsų bendriems tikslams. Todėl norėčiau grįžti prie energetikos hartijos. Visuomenėje šis klausimas aptarinėjimas, tačiau mes turime suvokti, kad tai yra sutartis, kuriai galioja įvairiausios dvišalės sutartys tokių yra 89 ir tai teigia energetikos hartijos sekretoriatas. Mes taip pat nežinome tų skaičių, kadangi jie yra įslapinti ir apskritai niekas neįgaliotas skelbti tų skaičių. Tiesiog mes iš žiniasklaidos žinome, kad tai yra 89 atvejai, galbūt jų yra ir daugiau. Tokia situacija yra netoleruotina, kai kurios valstybės, Prancūzija, Vokietija, Junktinė karalystė pasirašė, tačiau ES ne. Todėl mes norėtume paklausti, ar pirmininkaujantį valstybę nemano, kad valstybės narės reikėtų įtikinti, pralaužti šitą blokadą ir leisti ES pasirašyti. Ir antras klausimas, ar jūs nematote, kad šita blokada tiesiog gadina ES įvaizdį, jį jau sugadino, kadangi ji pati teigia siekianti skaidrumo, tačiau esanti pasaulio čempionė pasirašydama dvišalę sutartis tokio skaidrumo neužtikrina. Ir ar valst... taryba tiesiog paragins valstybės narės pasirašyti šitą sutartį, kadangi visi ir jos taip pat pasisako už skaidrumą. Okay, thank you, Mr. Lange, author of this issue. Ačiū, pana Lange už šitą klausimą. O dabar kalbės Kunders. Uh, ačiū kolega Langė, ačiū už tos tris klausimus, juos atsakysiu taip, taip, taip. Jeigu tai padaryčiau, tai tik, tikriausiai galėtume viską ir baigti. Tačiau jūs to nepageidaujate. Iš tikrųjų, pasakytų tris kartus jas, yes, bet paaiškinsiu. Skaidrumas iš tikrųjų yra vienas iš mūsų pirmininkamo prioritetų. Tai yra viena iš svarbiausių mūsų sričių. Mums labai reikia paprastų ir patikimų teisės aktų, kai kalbame apie ES prekybos investicijų politiką, kuri buvo priimta praėjusiais metais. Šios politikos įgyvenimo procesuose reikia užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, tai reikalinga ir piliečiams, ir suinteresuotom šalims, ir įgyveninant įvairiausiam šios ryties iniciatyvoms. O tai reiškia, kad to nedarant e, praras, daug neteks visi kalbant apie investuotojų ginčių arbitražus, reikėtų sakyti, kad ES yra suinteresuoti kuo didesniu skaidrumu, sprendžiant tuos e, ginčius arbitražuose. Labai svarbu, kad ir trečiosios šalis galėtų pateikti savo uh, pas, ieškinius ir taip pat reikėtų tą skaidrumą užtikrinti uh, numatant finansavimą tokių arbitražų kūrimui ir taip pat rengiant dokumentus, kurie leistų įgyvendinti tokio susitarimo skaidrumo nuostatas. ES yra įsipareigojusi visose e, pasirašomose prekybos ir investicijų sutartyse numatyti nuostatas dėl skaidrumo. Labai svarbu tai užtikrinti dvišalėse ir daugiešalėse prekybos ir investicijų sutartyse. Mauricijos, Mauricijos konvencijoje tai taip pat yra numatyta. 14 metų vasario mėnesį taryba įgaliojo komisija dėrėtis dėl šios konvencijos ir šita konvencija galios tik tai energetikos hartijos kontekste. Tačiau pasirašius šitą pačios konvencijos pasirašymas tampa sudėtingas, nežiūrint to, kad vyko diskusijos taryboje ir komisija priėmė sprendimus dėl šios konvencijos, valstybės narės nepasitenkino uh, Mauricijos konvencijos visomis nuostatomis riboti tik tai energijos hartyje. Taigi labai svarbu siekti pažangos įgyveninant šitą mm, konvenciją. Diskusijas vyks dar ateinančius šešis mėnesius. Reikia ir toliau diskutuoti, sprendžiant dar nesuderintus klausimus ir mes skatima visas valstybės narės užimti konstruktyvę poziciją šiais klausimais, kuri leistų ES pasirašyti energetikos hartijos sutartį. ES investicijų politika yra numatoma e, reformuoti, numatant e, pasidalinamąją atsakomybę ir taip pat numatant e, ginčių sprendimo mechanizmą. Komisija pasiūlė inovatyvų požiūrį į investicinių ginčių sprendimą. Komisija mano, kad panašų požiūrį reikėtų taikyti ir kitose ES pasirašomose dvišalėse sutartyse. Taryba e, sveikina komisiją ėmusis tokių pastangų, kadangi dvišalės sutartys ypač e, svarbios siekiant užtikrinti pakankamą skaidrumą. Tačiau dvišalės sutartys yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Mes tik tai galime reikalauti skaidrumo, kai sudaromos dabartinės sutartys, tačiau negalima siekti, kad šitas sprendimas būtų įgyvendinamas atgalinė data, tai yra iki 14 metų pasirašytoms sutartims. Dėkuoju. Dėkoju. E, toliau ponas Sikų. Grazie, prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. EPP frakcija mano, kad tarptautiniuose susitarimuose reikia geriau, ge, e, labiau didinti skaidrumą, taikyti skaidrumo taisyklės, nes tai e, didina ir tų susitarimų patikimumą. Todėl mums šis klausimas yra labai svarbus. Norėčiau kreiptis į tarybos atstovą. Mes išgirdome jūsų atsakymus, tačiau mane jie tenkina tik iš dalies E, dabar tarsi e, sudarytas paktas tarp institucijų. Čia bandoma ratifikuoti e, no, institucinės normas, bandoma ratifikuoti konvenciją, kuri pagerintų tas teises kolegos iš tarybos žino, kad taisyklių harmonizavimas yra prioritetinis, už, prioritetinis uždavinys. Tai yra labai svarbu mūsų ateičiai ir taip pat e, prekybos susitarimų patikimumui, tų prekybos susitarimų, kurių viena sutarties šalis yra Europos Sąjunga. E, todėl šitas paktas, kuris buvo sudarytas taryboje, mums kelia susirūpinimą. Tai yra vienintelis, vienintelis susitarimas, kuris buvo e, patvirtintas laikantis šitų normų, yra energi, susitarimas dėl energetikos hartijos. Bet e, mes. E, Turime kalbėti apie tai, kad ES gali tapti ginčių šalimi, ypač jeigu trečiosios šalis e, kreiptųsi į teismą, tai ką tada negaliotų tos skaidrumo taisyklės. Dėkoju toliau ponas Mart. Dėkoju ponė pirmininkė ir norėčiau padėkoti e, Niderlandų e, pirmininkau, pirmininkaujančiai valstybei dėl to, kad e, ji čia taip ilgai, atstovai taip ilgai čia e, sėdi, klausosi mūsų diskusijų ir už tai, kad atsakė tris kartus taip. E, taryba e, žino socialistų poziciją. E, mes atmetame komisijos e, bandymus vykdyti slaptus teismus. Mums reikia daugia šalių sprendimų, kalbant apie investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo. Mes taip pat siekiame daugiau skaidrumo dabar vykstantiems investuotojų ir valstybės ginčių sprendimams visame pasaulyje. Ir mes manome, kad e, e, turi E, tai galioti visoms valstybėms narėms, taip pat ir e, sudarytoms jų e, dvišaliams investicijų e, sutartims, bei taip pat su, sutarčiai dėl energetikos hartijos. Mes iš tiesų turime išsiaiškinti, ar investicijos yra ES kompetencija. E, man labai gaila, kad aštuonios šalis e, pasirašė vienašališkai susitarimą e, negavusios ES palaiminimo. Manau, kad mes turime e, būti e, stiprus balsas tarptautinėje arenoje, kuris gintų Mauricijaus konvenciją. Tačiau kai kurios valstybės narės nepalaiko šitų skaidrumo taisyklių. Jos nori minimalių standartų Europos Sąjungai. Todėl mes raginame E, taryba kiek įmanoma greičiau ratifikuoti konvenciją, kad ji kiek įmanoma greičiau būtų taikoma energetikos hartijai. Ir taip pat e, tai turėtų būti taikoma visoms, visiems dvišaliams susitarimams. E, mes galime būti veiksmingi tik tada, kai valstybės narės supras šio reikalo esmę ir taip pat dės pastangas. Pone Gerling. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti e, ministrui, kad jis taip ilgai liko mūsų diskusijose. Mes daug kalbėjom, kalbame apie skaidrumą e, šiame parlamente, ir, e, bet kartais yra labai sunku e, klausytis to, ką sako taryba. Ir būtent dabar yra toks atvejis. E, yra sunku taikyti su tuo, kad taryba nesugebi, e, nesugeba spręsti atitinkamų klausimų. Aš nesuprantu, kodėl tęsiasi šita situacija. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs norite prisimti aktyvaus vaidmens, bet jūs jau atsakėte taip, tai yra puikia naujiena bet galbūt jūs galėtumėte pateikti daugiau detalių, ką jūs jau dabar darote ir galbūt galite e, suteikti mums daugiau skaidrumo e, apie dėrybas e, vykstančias tarybose. Nes iš tiesų tai darys įtaką pasaulio požiūriui į Europos Sąjungą. Yra gaila, kad aštuonios šalis vienašališkai pasirašė sustarimą, bet aš jų negaliu jų, jų kaltinti. Taigi prašau tarybą atsibuskite ir e, e, spręskite šitą jautrų klausimą. Dėkuoju toliau ponia Šakė. Dank u wel, voorzitter. Minister Koenders, meer transparantie in EU-besluitvorming, toegang tot e, Panas Kunders kalbėjo apie didesnį skaidrumą, apie galimybę e, naudotis informaciją. Uh, Būtent e, to e, buvo reikalaujama iš komisijos narės e, Malmstrom. Mes taip pat raginame užtikrinti daugiau skaidrumo investicijų sutarčių nagrinėjime ir pasirašyme. Ir iš tiesų procesai yra sudėtingi nes kalbame apie sutartis e, mm, ir apie investuotojų ir valstybių ginčius. Bet šiuo atveju e, būtent taryba atsakinga už maždaug 1400 tokio tipo mechanizmų, kurie yra numatyti įvairiose sutartyse. E, Ir e, šiandien sakoma, kad e, siekiama didesnio skaidrumo, tačiau patys Niderlandai nepasirašė e, ir neparemė šios konvencijos. Vokietija, Švedija, Belgija pasirašė šią konvenciją, tad jose skaidrumo yra daug daugiau. Ir tai tik dar kartą atspindi tai, kad problema yra pačioje taryboje. yra e, ministrų, kurie priešinasi siekiams e, pas, e, pasiekti daugiau skaidrumo. Tad Niderlandai galėtų parodyti tinkamą pavyzdį. Ir prašau Niderlandų pirmininkavimo laikotarpiu parodyti tą pavyzdį, kaipgi reikėtų elgtis ir galbūt galėtumėte taip pat patikslinti, kurios šalis ir kodėlgi jos blokuoja pasirašymo procesą ir galiausiai visa ES galės pasirašyti konvenciją. Ačiū. Žodis ponui Šolcu. Pone pirmininkė, gerbėmi kolegos. ES prisijungimas prie konvencijas padėtų panaikinti tą dviprasmybę, kuri susidaro tarp ES į vyriausybių, ypač įtvirtinant energetikos uh, hartyje. Todėl mes plenarnėje sesijoje pritarėme šiam klausimui. Iš problema yra pati energetikos hartyje. Po 14 metų tiesiog buvo pasigesta teisinio pagrindo, kadangi tos įmonės, kurios siekia didesnės naudos, turi teisę paduoti kitą šalį į teismą. Italija pagrasino išeiti iš energetikos hartijos. Aš manyčiau, kad šitas sprendimas yra pavyzdinis. Juo turėtų pasiekti ir ES, ir ES valstybės. Taryba turėtų imtis veiksmų. Mr. Scholz. Pone Šolcai, ar atsakysite į klausimą pagal mėlynąją kortelę? Kas parė norėtų paklausti jūsų? Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ponė Šolc, jūs sakėte, kad pelnas siekiančios įmonės sieks paduoti sutartie šalis į teismą, tačiau ką Jūs pasakysite apie Müncheno ir Kölno įmonės, ar jos taip pat yra tokios, kurios gviešiasi didžiulio pelno? Das halte ich nicht. Nemanau. Problema štai kokia. Kada, kadangi šios įmonės Vatafall äh, kreipėsi teismą ir apskundė federacinę vyriausybę, todėl kad apskritai ta įdinga praktika turėjo vadovautis ir miesto šildymo įmonės. Thank you, Madam Chairman. Finch. prekyba turėtų būti svarbesnė, o ne ekonominė nauda. Mauricijos konvencija būtent to ir siekiama. ES verčia valstybės narės pasirašyti, tačiau pati turėtų pasirašyti pirmiausia ir tiesiog padaryti ISDS ES politikos pagrindu Ar tai yra teisėta sistema? Ne, kadangi tai yra tarptautinė sutartis, kurią atmetė du komitetai, kai buvo derimasi dėl šios konvencijos. Nors parlamentarai pasipriešino, vis dėlto komisija toliau tęsė sutartis dėl prekybos sutarčių, be kita ko ir su Kanada. ES kalba apie skaidrumą, apie investi, investuotojų arbitražus ir kartu kuria šitą papildomą visiškai nereikalingą sistemą. Šitas monstras tikrai nepadės įgyvendinti ES tarptautinius tikslus, tuo labiau paminant ES gyvybinius interesus prekybos politikoje ir kitose srityse. From... Jums norima pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ponas Martin, ar jūs atsakysite? Ar jūs galite pasakyti, kiek pasaulyje yra investicijų apsaugos uh, sustarčių, kiek pasirašė Junktinės Amerikos valstijos ir ar visos jos yra įslaptintos. Yra ankstesnių sutarčių, yra ir naujų sutarčių. Aš manyčiau, kad jūs nedaug žinote ir nežinote, kad milijardus eurų jos kainuoja ES mokesčių mokėtojams. Yeah, no. Atsakymas ne Tačiau faktas yra faktas, kad ISDS yra prakišamas pro uždaras duris. Kiekvienas sako, kad dirba piliečių labui, tačiau taip nėra ir mes turime su tuo taikstytis. Ponas Bal. Dėkoju, ponė pirmininkė tie, kurie uždavė šį klausimą, norėtų pasiekti, kad ES pasirašytų konvenciją, kuri e, leistų investuotojams e, kreiptis į arbitražo teismą dėl valstybių veiksmų. ES negali pasirašyti šitos sutarties, šitos konvencijos, jeigu tam tikras valstybių narių skaičius ją, e, tai blokuoja. E, E, o blokuoja tos valstybės narės, kurios, e, e, tos valstybės, kurios nenori tokios situacijos. Ir nemanau, kad taryba turėtų teisę daryti spaudimą valstybėms narėms. Kita vertus, mes girdėjome, kad kai kurie investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo procesai nėra e, labai skaidrus. Kodėl mes e, negalime remti to proceso, jeigu jisai taptų skaidrus? Dėkoju toliau ponas Kaspari. E, dėkoju ponė pirmininkė. Apsauga nuo nuosavybės atėmimo yra e, teisė, kuri e, yra užtikrinta pagal pagrindinį teisų hartiją. Todėl manau, kad dabartiniai investicijų susitarimai, kurie dabar galioja, man labai gaila, kad ponas Finch paliko salę. E, pavyzdžiui, jo e, gimtoji šalis e, vien yra pasirašusi 94 tokias susitarimus. Tačiau Lisabono sutartimi visos kompetencijos šioje srityje perkeliamos į ES lygmenį. Mes norime e, užtikrinti investicijų apsaugą, e, bet norime ir daugiau skaidrumo. E, ta ir reiškia šita jungtinių tautų konvencija konvenciją. Todėl aš norėčiau paklausti tarybos, kurios valstybės narės blokuoja konvencijos pasirašymą, e, kokie ministrai tą daro, e, kokioms partijoms jie priklauso ir galbūt e, ar tie, ta patys ministrai savo valstybėse gal šneka apie tai, kad reikia daugiau skaidrumo. Ką tarybos pirmininkas konkrečiai padarys, kada Lisabono sutartis bus įgyvendama prekybos politikoje ir kada ES darys tai, kas yra jos kompetencijoje. Ir ar jums negėda dėl tokio tarybos neveiklumo ir dėl bandymo jį apginti čia Europos parlamente. Jūs pasakėte tris kart taip, tačiau mano e, atsakymas jums būtų tris kart ne, taip negalima toliau elgtis, darykite tai, kas, kas jums priklauso, kad e, taryba kiek įmanoma greičiau pasiraštų šitą susitarimą. Dėkuoju toliau ponė Silva Ferrera. Pona Silva Ferrera. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. E, skaidrumo e, nuostatos e, pasirašant investicijų sustarimus yra labai svarbios. Dažnai trūksta skaidrumo, kuomet kalbame apie arbitražo teismus ir mes turime kažką daryti, kad išspręstume šią problemą. Negalime toleruoti tokios situacijos, kai yra konvencija, aštuonios valstybės narės ją ratifikavo ir e, dabar visa ES yra dėl to susiskaldžiusi. Iš tiesų ne, negalime toleruoti tokios situacijos. Iš tiesų e, ES negali nepasirašyti konvencijos, kurios pati reikalavo. Reikia šitos konvencijos, o tai, kad mes dėlsėme, turės atitinkamas pasiekmes. Todėl aš norėčiau kreiptis į pirmininkaujančią valstybę jūs e, turite vykdyti savo įsipareigojimus ir imtis konkrečių iniciatyvų. Ne tik e, dėl to, kad kai kurios valstybės narės, kurios nepasirašė šitos konvencijos, tą padarytų, bet taip pat, kad būtų ir laikomasi tų naujų taisyklių ir kad jos būtų taikomos energetikos hartijai. Tai yra labai svarbu, nes ten arbitražo ginčiai yra labai sudėtingi. Pone Sančias Kaldencijas. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, e, skaidrumo trūkumas yra didžiulė problema, tačiau tai ne vienintelė problema, nes daugybė šalių e, nieko nedaro. Taigi, e, pradėkime nuo skaidrumo, bet ženkime dar toliau. Ir suvokime, kad platus nediskriminavimo nuostatos aiškinimas gali e, priklausyti nuo kiekvienos šalies. E, tačiau mūsų vaidmuo yra stebėti, kas e, vyksta ir nepamirškime, jog jungtinės tautos yra pasakiusios, kad per pastarosius 25 metus investuotojų ir valstybių ginčiuose turi būti įtvirtinti skaidrumo ir demokratijos principai. Tad e, neturime leisti, kad tai demokratijai būtų pakišamos, e, kad ta demokratija būtų greunama. E, žodis poniai Kaldentė. Ačiū, pirmininkė. Reikėtų pakalbėti apie 125 investuotojų ir valstybių ginčius, kurie buvo pateikti. E, ir išlaidos jiems yra milžiniškos, e, galima kalbėti apie 30 milijonų eurų. Buvo kai kuriais atvejais pasiektas sustarimas taikiu būdu, šiuo atveju kalbu apie situaciją Vokietijoje, tačiau yra daugybė ir įslaptintų atvejų. Štai turime Junktinių tautų konvenciją dėl skaidrumo, kuria yra įpareigojama viešinti e, ginčius, kurie yra nagrinėjami dabar. Ir tai taip pat ir susijęs su energetikos hartijos sutartimi ir investuotojų ir valstybių ginčių sprendimu. Mes e, esame prieš šiuos ginčius, tačiau esame už konvencijos ratifikavimą, kadangi tai užtikrintų daugiau skaidrumo, kurio reikia e, mūsų piliečiams. Žodis ponui e, Budai. Ačiū, pirmininkė. Šios diskusijos svarbios tiek tarybai, tiek valstybėms narėms ir, tarp, ir jungtinėms tautoms. Ir čia reikia pakalbėti ir apie verslo aplinką, kuri turėtų būti sąžininga ir demokratinė. Mums reikia E, teisinės, e, teisinio pagrindo sąžiningam ginčių sprendimui. Tai padidins pasitikėjimą. Dėl to mes e, džiaugiamės Junktinių tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos nuveiktais darbais ir tuo, kad buvo priimta Junktinių tautų konvencija dėl skaidrumo, sprendžiant sutartimis grinčiamus investuotojų ir valstybių ginčius. Ši konvencija e, suteikia daugiau garantijų investuotojams besivystančiose e, šalyse e, ir taip pat e, e suteikia darbo garantijų. E, taip pat e, valstybės narės turėtų turėti teisę e, E, pačios nuspręsti dėl konvencijos e, pasirašymo atsižvelgiant į e, sudarytas dvišalės investicijų sutartis. Ir kalbant apie investuotojų ir valstybių ginčius, mums reikia tarptautinių procedūrinių taisyklių tam, kad būtų užtikrinta visos arbitražo teismo procedūros skaidrumas. Ačiū. Žodis poniai Jungeris. Ačiū pirmininkė, ačiū ministra Kunders. Aš jau keletą kartų prieštaravau dėl pasiūlymų dėl privačių teismų e, ir E, iš tiesų šiandien yra daugybė tūkstančių investuotojų ir valstybių ginčių kilusių dėl dvišalių investicijų sutarčių. Ir pasinaudojant turimais mechanizmais galima prašyti kompensacijos. Būtent todėl aš pasisakau ir už šią konvenciją, kuria būtų užtikrinama daugiau skaidrumo. E, tai būtų gera alternatyva dabartiniam investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo mechanizmui. Turime šios e, sprendimus priimti e, viešai, o ne už uždarų durų. Ir manau, kad ši konvencija yra tinkamas žingsnis į priekį, kadangi kalbame ir apie energetikos hartijos sutartį. Kita vertus, problema yra daug platesnė. Tad e, manau, jog turime pakalbėti apie tai, kaip užtikrinti e, skaidrumą ir investuotojų apsaugą bendrają prasme. Consiglio si sia espresso così chiaramente in tema di trasparenza perché questa rappresenta il pilastro fondamentale. Mes visi pasisakome už skaidrumą, tai labai svarbus ES prekybos politikos ramstis Tai svarbu ir mūsų partneriams, ir mūsų visuomeniai. Visi suprantame, kad tiesiog procedūromis bandoma užblokuoti Mauricijos konvencijos veikimą. Ir todėl yra valstybių ir ES dar negalėjo pasirašyti šitos konvencijos. Mes priešingai negu kiti kolegos manome, kad būtina visoms institucijoms imtis veiksmų, daryti spaudimą, kad būtų išeita iš šios aklavietės. Dabar yra pats laikas reformuoti likščiolinius mechanizmus. Mes turime parodyti savo brandą ir siekti, kad konvencija būtų ratifikuota. Dabar periname prie spontaninių pasisakymų. Marijas pirmiausia, po to Jakovščič. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie ISDS procedūras, apie investicinius arbitražus ir kalbame, kad reikia siekti skaidrumo šiomis sutartimis norima pasiekti, kad tarptautinės bendrovės galėtų apskūsti valstybės, dėl kurių veiklos jos patyrė žalos. Tai yra naujovė leidžianti įmonėms gauti kompensaciją iš valstybių. Kitas dalykas yra skaidrumas. ES turėtų perimti tarptautinės prekybos skaidrumo modelius ir derinti su Junktinėmis Amerikos valstijomis, tai yra taipogi svarbu, svarbu derintis dėl TTIP. Taigi skaidrumas reiškia darybos dokumentų viešinimą ir jų e, prieinamumą visuomeniai. Ačiū pirmininkė. Iš pat pradžių norėčiau palankiai įvertinti šį raginimą pasirašyti konvenciją ir užtikrinti kuo daugiau skaidrumo. Niderlandai, kaip pirmininkaujantį valstybę, turėtų raginti, įtikinėti valstybės narės pasirašyti šitą sutartį, o pati ES taip pat turėtų siekti tapti šios sutarties signatare. Šitas ISDS mechanizmas, žinoma, nepanaikina visų problemų ir nežinia, ar užtikrins daugiau skaidrumo. Mes pasi, mūsų šalis pasirašė energetikos sutartį Ir vis dėlto baiminamės, kad šita sutartis gali atnešti mums daug žalos. Tačiau svarbiausias dalykas, kad bet koks skaidrumas atneštų naudos mūsų biudžetui. Ministras Kanders. Much, uh, I... Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai susidomėjęs klausiausi jūsų požiūrio į šią svarbę sistemą. Ir man atrodo, kad tai bus svarus indėlis į tą procesą, kaip mes ieškome sprendimo, ką padaryti, kad ES kiek įmanoma greičiau pasirašytų e, konvenciją, Junktinių tautų konvenciją dėl sutartimis grindžiamo investuotojų ir valstybių arbitražo skaidrumo. Aš pradžioje pasakiau taip, taip, taip ir aš žinau, e, kad e, jūsų išvados yra daryk, daryk, daryk. E, ir aš suprantu, kad jūs pagal veiksmus norite priimti sprendimus, bet išklausęs, ką pasakė daugelis jūsų, galiu pasakyti, kad jūsų nuomonės neišsiskyrė. Skaidrumas yra vienas pagrindinių prioritetų, tai yra ir mūsų pagrindinis prioritetas ir mes norime sukurti atitinkamus teisės aktus norėčiau pabrėžti, kad e, pirmininkaujanti valstybė ir taryba yra įsipareigojusi siekti pažangos dėrybose dėl šios svarbaus dokumento ir mes bandam, bandysime tą padaryti per artimiausią puslapį. Mes jau esame užmesgę dvišalius kontaktus su tomis delegacijomis, kurios, e, kurios turi abejonių dėl šitos konvencijos mes, e, ir kodėl e, E, mes nepasirašėme dar iki šiol e, Mauricijos konvencijos. Iš tiesų, mes pasisakome už skaidrumą, šimtų procentų už skaidrumą, tačiau išsiskiria e, nuomonės. Ir socialistų frakcija tą aiškiai parodė ir todėl e, reikia e, aiškaus komisijos leidimo pasirašyti. Mes e, palau, nusprendėme palaukti prieš padėdami parašą, bet aišku, laikas nelaukia, mums reikia to skaidrumo ir dabar mums yra labai gaila dėl šito sąstingio taryboje. Ir e, iš tiesų ponas Langė yra teisus, tai kenkia ES įvaizdžiui. Tai yra nuvilinti situacija. E, ir čia mes turime kalbėti taip pat apie teisingumą ir apie e, e tai, kad reikia kiek įmanoma greičiau išspręsti šį klausimą. Mes dabar e, laukiame e, Teisingumo teismo sprendimo dėl Europ, ES ir Singapūro e, susitarimo ir aš e, tikiuosi, kad e, mes greitai gausime tą teismo sprendimą. E, taip pat aš tikiuosi, kad nepaisant visko me, mums pavyks rasti sprendimą taryboje, nes ši konvencija tikrai yra labai svarbi ir mes tikrai lab, labai e, daug dirbame ties ją. Dėkoju, diskusijos šią temą.